si vous, euh, si vous voulez bien prendre place. Gerbiami kolegos, prašau, susėskite į savo vietas. Presidente Di Castro, creio <laughs>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 Euh, tout d'abord, donc, euh, en vous euh, proposant d'adopter. Euh... Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti Jums patvirtinti darbo atvarkę. Ir čia bus e, trumputis pakeitimas, nes ponas Jar paprašė, o e, Rebega sutiko, todėl mes pakeisime ketvirtą ir penktą punktus savo vietomis ir todėl pradėsime nuo penkto, paskiau bus ketvirtas. Taigi penktas punktas - biudžeto įvykdymo patvirtinimas. O tik po to nagrinėsime klausimus įprastinę tvarką, kaip jie numatyti darbo tvarkėje. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja ir neturite komentarų, siūlau patvirtinti darbo tvarkę. Ir tada pirmiausia, antras darbo tvarkės punktas, tai yra rugsėjo 22-23 ir spalio 2 dienos posėdžių protokolų patvirtinimas. Jie buvo išplatinti, jeigu jūs komentarų neturite, tai irgi siūlau juos patvirtinti mūsų posėdžio pradžioje. Taigi komentarų nėra, posėdžių protokolai rugsėjo 22-23 ir spalio 2 dienos yra patvirtinami. Trečias punktas - pirmininko pranešimai. Norėčiau informuoti, kad e, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Ir antras punktas - vertimas yra į visas kalbas, išskyrus estų, latvių, maltiečių ir slovakų kalbas. O dabar pereikime prie penktojo darbo atvarkės punkto, tai yra 2013 metų biudžeto įvykdymo, įvykdymo patvirtinimas. Jūs žinote, kad kasmet Europos parlamentas turi Europos komisijai pateikti biudžeto įvykdymą ir jo patvirtinimą. Šiemet mes turime e, patvirtinti 2013 metų biudžeto. Tai reiškia, kad Europos parlamentas turi patvirtinti ES biudžetą ir Europos fondų 13 metams panaudojimą. E, per savo komitetus Europos parlamentas pateikė savo nuomonę dėl biudžeto Europos komisijai. Ir mes pirmiausia remės audito rūmų ataskaitą, metinę ataskaitą parlamento analizėmis ir taip pat ECOFINO tarybos rekomendacijomis. Tai Europos parlamentui yra proga paprašyti e, Europos Sąjungos biudžeto patobulinimo ir pagerinimo. Todėl iš karto žodį suteiksiu pono Jarui, paskui visiems, e, kurie prašys žodžio ir paskiau komisijos atstovai, kad e, ponas Jaras pristatytų savo nuomonę. Pone Jarai. Äh, Dėkoju pirmininkė, man atrodo, kad jūs labai tinkamai pristatėte klausimą. Manau, kad mes e, šiame komitete tikrai nebereikalo nagrinėjame šį klausimą, kadangi mes irgi galime suvaidinti e, savo vaidmenį patvirtinant biudžeto įvykdymą. Taigi, kai aš diskutavau su savo kolegomis, tai maždaug išriškėjo 3, 11 pagrindinių pasiūlymų. Taip pat vyko diskusijos su kitais komitetais Ir mes prieme daugmaž tokių išvadų. Pirmasis punktas. Deja, turime konstatuoti, kad buvo padidintos kvotos nuo 2,6 procentų kvotų skaičius padėjo iki 2,9 procentų. Tai galbūt yra administracinė problema ir nelabai aiškus yra jos problemos kilmė. Toliau nelabai aiškus, kokie yra e, biudžeto nevykdymo e, pažeidimai ir kokios yra numatytos baudos. Dažniausiai tai susijęs su netinkama biudžeto kontrolė ir pačios sistemos netinkamų funkcionavimų. Trečias. 70 procentų finansinės korekcijos taikomos 2013 metams buvo skirta e, tam tikriems regionams. Ketvirtasis punktas – tiesioginės išmokos. Tiesioginės išmokos dėja e, buvo e, taip pat e, netinkamai valdomos dėl to, kad e, e informacija buvo ne visuomet teisinga. Informacija, kuri buvo pateikima iš valstybių narių. Nes e, čia pagrindinis aspektas yra būtent tinkamos, teisingos e, informacijos pateikimas, nes priešingų atveju yra nuostolis biudžetų. Penktas punktas komisija nutraukė kai kurios savo mokėjimus, kai buvo nustatyta, kad e, nuolat pasikartojant reikėjo įvesti korekcinės priemonės. Šeštas punktas. Atkreiptinas dėmesys į nedidelės programas, į kurias kurioms mes esame įsipareigoję, pavyzdžiui, vaisių teikimą švietimo įstaigoms ir panašios. Ir dažnai tos programos yra nepritaikytos prie praktinių e, poreikių. Yra didelė administracinė našta ir kai kurie regionai net atsisako jas įgyvendinti. Štai yra biurokratinės e, kliūtis ir negana to atsiranda tų programų valdymo klaidų. Septintasis punktas. Tos nedidelės programos turėtų būti perkeltos į antrąjį BŽUP ramstį. Aštunta. Mes prašome, kad Europos pareigūnai dirbantis e, nacionalinėse agentūrose, kuriuose, kurios susiduria su problemomis, e, gautų finansinę paramą. Devinta, norime atkreipti dėmesį į į daugiametį informacijos pateikimo modelį. Labai gaila, kad e, tokios informacijos teikimo direktyva dar nebuvo pakoreguota ir pakeista. Dešimtas punktas. Komisijos praeitie nustatytas paklaidos lygis nebuvo ištaisytas. Ir e, jisai labai skiriasi nuo audito rūmų nustatytos paklaidos lygio. Todėl reikėtų paklausti komisijos, kaip, remiantis tais pačiais duomenimis, dvi institucijos padaro skirtingas išvadas. Turiuomenį komisiją ir auditorumus, kur tuomet yra ta tiesa, ar vienoje ar kitoje nuomonėje, ar kažkur per vidurį. Todėl reikėtų paprašyti komisijos paaiškinti, kaip atsiranda tie skirtumai. Toliau. Mm, džiaugiamės e, tuo naujojo 14-20 metų reglamentu ir numatytais asignavimais kompetitingoms institucijoms. Ypač e, džiugina nuostatos dėl finansinių korekcijų. Mes labai tikimės, kad bus padarytas skirtumas tarp e, didesnių ir smulkesnių pažeidimų. Taip pat sveikiname BŽUP politikos e, srityje paskelbtą paskutinį komunikatą. Buvo paskelbti, paskelbtos naujos išmokos. Ir tai yra vienas iš esminių dalykų. Taigi, jeigu jūs norite, dabar esame pasiruošę diskusijoms. Dėkoju, ponai Jarai. Ar kas norėtų pasisakyti ir pakomentuoti šią nuomonę? pirmininkė, aš nekalbėsiu apie nuomonės detalės, bet e, noriu pakalbėti apie biudžeto kontrolės komiteto ir Žemės ūkio ir Gamo plėtros komiteto um, tam tikrą bendrą nuomonę dėl inspekt, um, mm, bendro Žemės ūkio politikos um, e, priežiūrą. Man atrodo, kad mums reikia palaikyti ryšį su biudžeto kontrolės komitetu, mums reikia jų pagalbos, nes šiame komitete uh, mes galime sakyti komisijai, jog jūs esate per griežti, keliate tikrai daug įtampos e, ūkininkams, o biudžeto kontrolės komitete teigiama, kad komisija nėra pakankamai griežta. Štai nenuseklus požiūris išriškėja parlamente dėl šio klausimo. Mano požiūris labiau susijęs su tikrai tais ūkininkais, aš juos atstovauju ir todėl Aš atsiprašau už tokį komentarą, bet mums reikia rasti būdą, kaip dirbti iš vien su biudžeto kontrolės komitetu ir visą tai vardan tos mūsų ūkininkų bendruomenės. Aš neturiu ką pasiūlyti, bet e, manau, kad turime palaikyti kontaktą su kitu komitetu ir ieškoti tuo, to nuseklaus požiūrio, kurį siūstumėm komisijai. Dėkuoju. Merci. Ačiū. Daugiau niekas nepaprašė žodžio. Todėl Agri generalinio direktoreto atstovui sudėkime žodį. Bien, donc euh, la commission étant euh, absente. Kągi, komisijos atstovų nėra, Aš pats dėl šios nuomonės norėjau pasakyti, kad pono Jar nuomonės e, nagrinėjimas bus gruodžio trečiąją dieną. Nagi, o dabar siūlau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra autonominės priekybos lengvatos Moldovos Respublikai. Nuomonę pateikė kolega Rebega dėl tarybos ir parlamento reglamento, kuriuo yra nustatomos autonominės prekybos lengvatos Moldovos. Respubliką. Jūs žinote, kad 14 birželio 27 dieną ES Moldavijos Respublika pasirašė asociacijos sutartį dėl laisvos prekybos zonų įkūrimo. Ir ta, tam, kad e, šita šalis e, lengviau integruotųsi į ES e, ekonomikos erdvę. Šiuo metu Moldavijos Respublika dėl Rusijos embargo susiduria su sunkumas eksportuoti tam tikrus e, vaisius ir daržovės į įprastas rinkas. Pagal tą laisvos priekybos sutartį ES įsipareigojo liberalizuoti prieigą prie rinkos tam tikriems šviežiems vaisiams ir daržoms. Ir Europos komisija dabar jau siūlo uh, E, iš karto suteikti laisvą liberalizuotą prieigą į savo rinką importuojamoms prekiams iš Respublikos, Moldavijos Respublikos. Todėl reglamentas siūlomas pakeisti ir yra trys nauji e, tarifai, kuriems netaikomi muitai ir konkrečiai tai yra oboliams, vynogiams ir slyvoms taikomi nuliniai muitai. Tai leistų suteikti lengvatas konkretiems eksportuojamiems iš Moldovos e, vaisiams ir daržovėms. Taigi dabar aš iš karto suteiksiu žodį kolegai Rebegai, paskiau kreipsimės į komisiją kad jinai prisijungtų prie mūsų diskusijų. Taigi dabar žodis kolegai Rebega. Prezentarę fakultą. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už jūsų pristatymą. Brangus kolegos, reglamento pakeitimas, e, kalbu apie tą reglamentą, kur Tai yra taikomos išimtis trims kategorijoms e, - šviežiems vaisiams, šviežioms lyvoms ir šviežioms vynogiams. Ir ten yra numatyta laikinoji paramos priemonė Moldovos Respublikai. Na ir jeigu pritarsime šio reglamento pakeitimui ir trims išimtims vaisių kategorijoms, taip pat gali būti laikomas ir tam tikrų paradoksų, nes Europos augintojai dirbantys šiame sektoriuje taip pat kenčia nuo embargo, e, kurį taiko Rusijos federacija. Tad šiuo metu norėčiau pabandyti paaiškinti, kodėl palaikau e, tuos pasiūlymus dėl pakeitimų. Man atrodo, kad e, ta teritorinė sanglauda yra susijusi su teritorinės plėtros, kuri yra tvari ir veiksminga principų. Tai sukuria lygias galimybės piliečiams ir įmonėms, nepriklausomai nuo to, kur jie yra įsikūrę. Tai taip pat konsoliduoja ir solidarumo principą. Laisvosios prekybos susitarimas tarp Moldovos Respublikos ir ES bei išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė yra mano požiūrio, kuriuo vadovaujusi pagrindas. Na ir ta tas finansinis poveikis tikrai nebus labai didelis, kalbant apie šios pakeitimus, nes bendras iš Moldovos importuojamų prekių skaičius 13 metais buvo 0,1 procento e, nuo bendro importo į ES kiekio. Tai tikrai labai nedidelis skaičius ir nedideli kiekiai yra importuojami nes labai nedaug sunkvežimių e, obolių ar slyvų yra eksportuojami iš Moldovos Respublikos. Na ir Rumunijos e, muitinės įstaigos pateikė duomenis apie 32 sunkvežimius e, vynogių, panašų skaičių sunkvežimių slyvų, tai yra 36 sunkvežimiai ir 59 sunkvežimiai obolių. Na ir kalbant apie tai, kad tai yra e, švieži E, produktai, jie negali būti transportuojami e, labai e, ilgais atstumais, nes sunku būtų užtikrinti jų šviežumą ir kokybę. Ta dauguma šių produktų bus importuojami būtent į Rumuniją, o ne į Prancūziją ar Italiją, nes priešingų atveju transportavimo kaštai būtų itin dideli. Na, o kalbant apie um, pardavimą, ženklinimą ar kitus dalykus, tai tikrai nėra Europos Sąjungai grėsmę keliantis konkurentas, nes kalbant apie Moldovos e, gaminių padėti rinkoje, jie tikrai nėra tokie patrauklus, jie nėra parduodami, pavyzdžiui, parduotuvėse jie yra dažniausiai parduodami e, tiesiog didmeną ir yra po to panaudojami e, gaminant ogienės ir panašius dalykus. Tad man atrodo, kad jeigu mes pritarsime šiam pakeitimui, jis tikrai nepakenks ES situacijai ir Moldovos Respublikos e, šviežių vaisių sektorius potencialas tikrai nėra labai didelis. Tačiau e, vis dėlto tai galėtų pagerinti Moldovos ūkininkų padėtį ir labai svarbu atsižvelgti į tai, kad e, pagrindinė e, tokių vaisių iš Moldovos paskirties vieta e, dažniausiai būdavo Rusijos federacija. Na ir dabar taikomas embargas yra tikrai labai didžiulis, didžiulis smūgis ekonomikai, nes toks eksportas nesudarydavo 30 procentų šalies BVP. Na ir Kalbant apie Moldovą ir apie tai, kad dabar nėra kur panaudoti tų vaisių, kurių negalima importuoti į Rusijos federaciją, aš nusprendžiau palaikyti siūlomą pakeitimą ir man atrodo, kad ši priemonė, jeigu jai pritartume, galėtų E, turėti teigiamą įtaką e, žemės ūkio reformų procesui res, re, Moldovoje, taip pat pagerintų ryšius tarp ES ir Moldovos. Na ir kalbant apie socialinį aspektą, tai taip pat reiškia, kad daug ūkininkų galės išlaikyti savo darbo vietas, ir užtikrinti finansinius rautus reikalingus veiklai tęsti ir kitais metais. Norėtume, kad šios nuolaidos būtų taikomos atbulinė data nuo šių metų rūpiučio pirmosios dienos, kad kai kurios kategorijos, kurios jau pasiekė, kurios jau kai kurie vaisiai, kurie jau užaugo, buvo surinkti, neturėtų būti išmesti. Na ir manau, tai būtų labai draugiškas e, žingsnis iš ES pusės, juk mes visi dabar esame e, nukentėję nuo to rusiško embargo. Ačiū už šio pranešimo pristatymą. E, ponas Donanų paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu iš esmės pranešėjo nuomoniai dėl šių prekybos rautų, kurie yra nedideli ir kurie vyksta šalia Rumunijos, tai susijęs su padėtimi. Kitose šalise aš pritariu išsakytai nuomoniai. E, tame regione auginama daug obolių ir aš norėčiau e, pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. E, prieš komisijai laikinai atveriant savo rinkas, tok, tok, pre, suteikiant tokį preferencinį elgesį, reiktų pažymėti, kad pradžioje buvo padidinti tarifai, e, sudarant asociacijos sutartį su, Mal, su Moldova. Nuo 20 iki 40 milijonų tonų buvo padidinti kiekiai ir Rusija pagrasinanti sankcijų prieš Moldovą, jei ši pasirašys asociacijos sutartį su Moldova, su, su Europos Sąjunga. Taigi, tai iškėlė, rizika iškėlė grėsmę, kad bus išbalansuota E, obolių rinką, kur ir taip nukentėjo nuo Rusijos taikomo embargo. Ir todėl šiandien sudarėme su sudėtingomis finansavimo problemomis. Ir šį klausimą svarstysime rytoj. Taip pat visą tai susijęs su m, mm, politikos nuoseklumu, e, BŽUP politika bei priekybos politika Europos Sąjungos. Tai apie tai kalbame ne pirmą kartą, bet aš noriu priminti ir nežiūrinti nieką, aš pritariu pranešėjo nuomoniai bet, kaip sakiau, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būtina užtikrinti e, skirtingų politikos ryčių nuoseklumą. E, toliau, ponė Sandra. Disculpa. Eh, obrigada, presidente. Eu queria fazer um breve comentário. Ačiū, ponė pirmininkė. Penso que aqui não estamos. Man atrodo, kad čia mes kalbame ne apie ūkininkų esančių Moldovoje interesus, bet apie tai, kaip užtikrinti žemės ūkio, ūkininkų interesus, Moldovos ūkininkų interesus santykiuose su Europos Sąjunga. Tai pirmas dalykas. Antra, kadangi teigiame, kad tai e, tie švieži vaisiai negali būti pervežami ilgus atstumus, aš norėčiau žinoti, ką čia bandome apgauti. Visi žinome, pavyzdžiui, kad mus pasiekė vynogės iš Čilės, kurios užplūdo Europos rinką. Taip pat mm, pas mus yra, į mūsų rinkas yra tiekiami ir produktai iš Argentinos. Jeigu jau teikiami tokie pasiūlymai, reikėtų pristatyti tvirtus argumentus įrodinėjant šį pranešimą, o ne tokius argumentus, kurie net laiko kritikos. Vien tam, kad būtų patvirtintas veiksmas operacija, kurios tikslas e, užtikrinti žemės ūkio produktų importą. Kalbame apie mažus vidutinius ūkius ir čia galime lyginti ES ir Moldovos ūkininkų interesus ir kartais tokie interesai pamirštami. Ačiū toliau, ponas Ferau. Merci, monsieur le président. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš mes savo ruoštų manome, kad tas siūlymas pasirodo nelaiku ir aš visiškai nepritariu pranešėjo išvadoms. Ir pranešėjas atrodo visą savo jam skirtą pasisakymo laiką e, skiria tam, kad save pateisintų, kad pasiteisintų. O komisijos pasiūlymas taip pat yra netinkamas ir tai yra tiesiog melas, tai, tai yra melavimas rinkėjams. Šiame pranešime bandoma įrodyti, kad e, e, obolių vaisių ir vynogių eksportas iš Moldovos yra, tas tie eksporto dydžiai yra labai nedideli. Bet man atrodo, kad nuo šios vasaros jau tokių gaminių yra Europos Sąjungoje, tačiau nuo šios vasaros tų visų gaminių kiekis nukrito dėl, to, dėl, Euro, dėl Rusijos embargo. Yra, rinkos užplūsto, u, užtvindytos e, produkcija iš vidurio rytų Europos ir mes tiesiog bandome kažkaip e, spręsti šią Rusijos embargo sukeltą krizę. Taigi, ponė pirmininkė, čia vien tai, kad yra nukritę tokių produktų kainos dėl Rusijos embargo. Uh, siūlymas e, netaikyti mokesčių e, produkcijai iš Moldovos iš esmės yra e, bandymas subsidijuoti tą importą ES mokesčių mokėtojų lėšomis. Ir vertinant komisijos pasiūlymą dabartiniu jo pavydalu, aš tai prilyginu e, melui jeigu mastome apie gamintojų žemės ūkio, gamintojų interesus, turime pamastyti apie tai, kas, e, kaip juos, kad juos finansuojame. O Moldova nėra ES narė ir neturi teisės į tokias finansinės lengvatas. Ir šiandien, atrodo, Europos Sąjunga yra ne 28, 29 valstybių e, sąjunga. Sidra Polam, Būda. Žmonai, Žodis ponui Būda. Okay. Mulțumesc, domnule președinte, fără doar și poate că... Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai, nebejokite, galiu palaikyti pranešėjo nuomonę ir man atrodo, kad ES yra e, tiesiog būtina imtis veiksmų šioje srityje. Moldovos Respublika ir ten gyvenantis ūkininkai tikrai kenčia nuo susidariusios situacijos. Tačiau man atrodo, kad komisija taip pat turėtų atsižvelgti du labai svarbius dalykus. Visų pirma, koks yra tų produktų, tų vaisių atsiekamumas, e, nes labai svarbu užtikrinti, kad tie vaisiai e, e, jeigu bandysime užtikrinti, kad tie vaisiai liktų Rumunijoje, tad būtų taikomas tas nereikalingas spaudimas ir uh, Nemažai, e, nemažai vaisių augintojų kenčia nuo Rusijos embargo, tačiau iš kitos pusės labai svarbu pagalvoti ir apie galimą finansinį poveikį. Mes turime įvertinti, ar po 2015 metų nebūtų galima pratesti šios priemonės taikymo, nes jūs minėjote, kad mes eksportuojame, e, tai yra importuojame vynogės iš Čilės ar Argentinos. Ar Tad galbūt būtų galima e, tokius vaisius importuoti tiesiog iš Moldovos Respublikos. Na ir, man atrodo, komisija tikrai turėtų daugiau dėmesio skirti šiam procesui. Pane Ropeninų žodis. E, iš tikrųjų yra, e, na, sakykime, iš vienos pusės toks nusiteikimas padėti Moldovos žmonėms, bet iš kitos pusės kyla ir tam tikrų klausimų. Tai kaip, pavyzdžiui, kieno bus sąskaita tai daroma, ar bendrosios ES e, politikos, bendrųjų pinigų, ar žemės ūkio e, sektoriaus, e, sakykime, pagalba. Antras dalykas, ar gaus tą paramą būtent obolių vynogių slyvų augintojai, ar ta parama atiteks prekybininkam. Tai šiandieną mes suprantam, kad pačioje europos sąjungoje dar neišspręsti klausimai atsiskaitimo grandinės ar nebus taip kad e, e, obuolių vynuogių slyvų augintojai kaip e, gavo mažas kainas taip ir gaus mažas, mažas kainas o pasinaudos tuo prekybininkai ir paprasčiausia pasidarys didesnius pelnus kaip su atsiskaitimo grandinė yra moldovai užtikrinta. lygiai taip pat manau kad labai svarbu E, e, kad atkreipti komisijos dėmesį, kad ES viduje e, nepriimti sprendimai dėl Rusijos embargo reikalų tiek pieno sektoriui, tiek žinoma ir kitose sektoriuose. Tai būtų prašymas, kad reiškia, šis dokumentas galėtų eiti, bet reiktų, kad iš bendrųjų, bendrosios diplomatijos sakykime, dėka tas, kas nukentėjo, tai visiems būtų, sakykime, palyginta. Ir kitas dalykas, kad e, nebūtų taip, kad e, vien tik tai e, vienas sektorius lieka kaltas dėl bendros, bendros veiklos. Todėl manau, kad kartu turėtų būti įspręsta ir ES viduje iškylę Rusijos embargo reikalai ir būtų priimti sprendimai dėl tų sektorių, kurie šiandieną nukentėjo. Ačiū. Merci à vous, <coughs> monsieur. Dėkoju ponui Ropiai, toliau ponas Bogovik. Dėkoju pirmininkai, aš esu iš Slovenijos, o Slovenija yra obolių eksportuotoja. Rumunija viena iš tų rinkų, į kurią nukreiptas Slovenijos eksportas. Kągi šis reglamentas, mano supratimo, yra pirmiausia politinis dokumentas ir mes bandome tarsi sustiprinti santykius tarp ES ir Moldovos Respublikos. Finansiniai aspektai nėra tokie svarbus, mano supratimo. Rusija paskelbė embargą šiems produktams Europoje ir tai nebejotinai atsiliepė kainoms pačioje Europoje, pačioje Europoje. Todėl tikrai tokį siūlymą galima palaikyti ir aš norėčiau paprašyti komisijos pateikti konkrečius e, skaičius apie, kokias, apie kokius kiekius mes kalbame. Čia buvo minėti tik tai e, vilkikai, sunkvežimai, šiek tiek skaičių dėl importuojamų vaisių, taigi norėtųsi konkrečiau sužinoti, kiek tai bus. Ir kitas klausimas komisijų. Mes norėtume suprasti platų bendrą vaizdą. Mano kolega Buda iš Rumunijos irgi iškėlė įdomią mintį. Kaip mes presime atsekamumo ir kokybės klausimą? Nes mums yra svarbus kokybės ir sveikatos aspektas. Ar mes laikysimės tų pačių kriterijų, kurie taikomi ir Europos Sąjungos gamintojams? Ačiū už Jūsų pasisakymą. Aš tikrai palaikau Jūsų nuomonę, kadangi tai yra m, mm, svarbus geopolitinis ES aspektas. Tai nėra tik tai regioninis kontekstas, nes žinoma, tas regionas kenčia nuo Rusijos-Ukrainos konflikto ir taip pat yra padnestrės problemos. Ir negana to, buvo jau sakyta, kad tai yra tarsi faktas, prieš kurį mes esame pastatomi ir tarsime pris, prispausti prie sienos, o iš tiesų reikėtų realiai išanalizuoti situaciją. Todėl apgailestauju, kad šį rytą nėra komisijos atstovų ir jie galėtų tikrai atsakyti į daugelį klausimų, bet jų nėra. Jūs juos uždavėte, o atsakymų nesulaukėme. Todėl mūsų darbas komitete dėja nėra labai jau našus, kadangi nėra komisijos atstovų. Nežinia, kokia komisijos strategija, ką jinai galvoja. Manau, kad Mes su pirmininku apie tai pranešime komisijai, nes tiesiog nukenčia mūsų darbo kokybė. Tai nėra kažkokie nuomonių išsakymai, bet čia yra rimti klausimai, kurie yra sprendžiami ir gaila, kad komisijos nėra. Todėl dabar norėčiau žodį suteikti ponui Rebegai, kuris pakomentuos jūsų išsakytas nuomonės. prašiau žodžio, kada kai ką pasakyčiau. Galima dar daug kalbėti, tačiau vienintelis dalykas, kurio turėtume nepamiršti, tai mūsų siekis matyti Moldovą Europos Sąjungoje ir mūsų noras su, sustiprinti e, situaciją palei rytinę sieną. Kita vertus, e, Moldovos Respublika atsižvelgia į visus e, e, pakeitimus, kuriuos e, patvirtino Europos komisija ir, ir Moldova ėmėsi visų, žengė visus žingsnius, kad įgyvendintų jai keliamus reikalavimus. Galbūt dabartinė situacija nėra pati tinkamiausia kalbėti apie kvotų didinimą, tačiau aš sutinku su kolegomis ir kurie apie tai kalbėjo ir aš manau, kad komisija turėtų mums pateikti konkrečius skaičius, kad galėtume išsiaiškinti, kokia yra tikra situacija. Ačiū dar kartą ir tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su visais kolegomis, siekiant e, padėti Moldovos Respublikos ūkininkams. Ačiū. Taigi, Norėčiau priminti visiems, kad pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 17, lapkričio 7 vidurdienio. Toliau pagal darbo tvarkę yra pieno sektoriaus e, svarstymas. Ir šiuo metu pranešėjas ponas Nikolson yra aplinkosaugos komitete. Jis ir jis ten taip pat kalba apie šį pranešimą ir todėl siūlau dabar padaryti trumpą pertrauką posėdžio, kad sulauktume jo. Siūlau iki 10 valandos padaryti pertrauką, kad po to galėtume tęsti darbą pagal darbo tvarkę. Ir 10 valandą tikimės jo sulaukti. Ir tada persime prie šio svarbaus pranešimo svarstymo dėl pieno sektoriaus ateities. Prašau, ponė Ferau. Pone pirmininkė, e, darbo tvarkė yra daugybė kitų klausimų, kodėl neperiname prie kito e, punktų. Aš, pavyzdžiui, esu pasirengęs kalbėti apie savo pranešimą ir e, daugybė žmonių yra atėję į šį posėdį ir Todėl siūlyčiau tiesiog tęsti mūsų darbą ir tęsti diskusijas. Aš suprantu, ką jūs sakote, ponė Feron, bet pagal darbo tvarkę. Kitas e, mūsų darbo tvarkės punktas yra koordinatorių posėdis, kuris turėtų prasidėti pusę dvylikos. Todėl negalime dabar e, pradėti posėdžio. Ponas e, Nicholson taip pat yra koordinatorius, o ponas Sekierskis, pirmininkas, kuris ateis po pietų, e, vadovaus posėdžiui, kuomet svarstysime kitus klausimus. Pone e, Senra, norėčiau pateikti štai kokį pasiūlymą. kalbant apie Žemės ūkio komiteto darbą, būtų naudinga aptarti mūsų posėdžių darbo tvarkę su konkrečiamis datomis, nes kartais iškyla problemų dėl to. Ačiū už šį pasiūlymą. Galbūt ir nu, visai patogus momentas dabar e, pasinaudojus šią progą aptarti šiuos klausimus, kadangi čia dalyvauja. Pakalbėti apie tai, kaip koordinuosime Žemės ūkio ir žuvininkystės komitetų darbą. Iš tikrųjų, turime planuoti komiteto posėdžius ir pirmininkai turėtų suderinti tuos numatomas posėdžių datas. Ir čia, pavyzdžiui, mums dar aktuali yra e, INTA, žvininkystės ir aplinkosaugos komitetų darbo atvarkė. Iš tikrųjų, ateityje reikėtų pasinaudoti pirmininkų suiga ir joje aptarti, kaip geriau organizuoti tų komitetų posėdžius, nes mes esame, tų, tie komitetai yra susiję ir Ir, ir būtent dėl to štai iškyla tokių situacijų kaip šį rytą, nes tas e, aplinkos saugos komiteto darbo tvarkėje taip pat yra svarbus klausimas svarstama šiuo metu. Taigi dabar siūlau kelių minučių pertrauką ir susitinkame 10 valandą. Ačiū. Merci, je vous propose de... Ačiū. Siūlau tęsti mūsų darbą ir noriu padėkoti ponui Nikolsonui, kuris atėjo į posėdį po pasisakymo aplinkos saugos komitete. Ir jis yra pranešimo autorius ir žinoma, jų, taigi kalbėsime apie Europos pieno sektoriaus ateitį ir pieno paketo įgyvendinimo rezultatus. Birželio mėnesį, šių metų birželio mėnesį komisija mm, paskelbė ataskaitą, kaip numatyta bendrų žemės ūkio E, rinko organizavimo reglamente ir e, Kaip žinome, kvotų sistema nustos galioti 2015 balandžio mėnesį dėje. Todėl reikia įvertinti e, šio sektoriaus padėtį, vertinant ją iš ekonominio ir politinio požiūrio taško, kad išsiaiškintumėme, ar reikia papildomų priemonių ir ar, ar, ar, ar tos priemonės reikalingos ir įmanomos kad mm, būtų galima atsisakyti kvotų. Ir ponas e, Nicholson yra šio pranešimo autorius, pranešimo, kurį komitetas rengė savo iniciatyvą ir paskui išklausysime taip pat kolegų, komisijos atstovo, pono, ponas Kota komisijos vardu kalbės apie šį klausimą. Pone Nikolsonai, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai atsiprašau dėl to, kad visus jūs užlaikiau, bet aš esu pranešėjęs ir dėl naujų produktų, naujų maisto produktų pranešimo aplinkosaugos komitete. Ir man atrodo, kad nieko nėra, atrodo, kad nieko nėra blogiau nei pieno sektoriaus pranešimas, bet naujų produktų pranešimas yra dar sudėtingesnis. Uh, ir e, nėra lengva pateikti pieno sektoriaus reformos įgyvendinimą ir aiškiai pasakyti, ar, ar tų reformų įgyvendinimas buvo sėkmingas ar ne. Bandydamas tai suvokti, aš suvokiu, kad, kad atsidūriau tarp Cilės ir Charibdės. E, tikėtina, kad situacija rinkoje išliks e, sunkiai prognozuojama per kitus šešis mėnesius. E, Europos ir pasaulio rinkos bendrai išgyvena nuosmukį. Ir e, lyginant su, su praeisiais metais, rinkos nuosmukis yra 0,3 procentų kalbant apie Jungtinę karalystę, šalį, kurioje, kurią aš geriausiai pažįstu, ten e, tikėtina ūkininkai gaus supirkimo kainą, kuri bus siūloma ūkininkams bus tik 18-20 tai e, e, pensų. Ir tai reiškia, kad Taigi, anksčiau buvo 26 pensai, taigi, tik matote, problemos yra nemenkos. E, Džiugiuosi, kad Junktinės karalystės parlamento žemės ūkio reikalų komitetas pradėjo šių krentančių kainų situacijos tyrimą. Mes turime labai būti atsargus, kad dar nepablogintume situacijos ir taip pat turime elgtis atsakingai. Nors pasaulio pasaulinė pieno paklausa auga, tačiau rinkoje yra perteklius e, produkcijos ir mil, pieno perdirbėjai dėl to tikrai nukenčia kadangi kitais metais nustos galioti kvotų sistema, daugelis valstybių narių bando e, taikyti papildomas priemokas, o, ki, kitos, o kai kuriuose šalise gaminamas kiekis nesilaikant kvotų. Ir tai dar labiau pablogina situaciją, paaštrina tuos iššūkius, kurie iškilo šiam pramonės sektoriui. Todėl, mano nuomonė, situacija yra tikrai visiškai neidėli ir e, pieno gamintojai susiduria su tikrai neiškia, neprognozuojama situacija, ir, o pramonė kaip, dabar kaip niekada anksčiau reikia stabilumo, stabilaus laikotarpio. Tačiau nežinome, kokia bus rinkos reakcija kitų metų balandžio ar gegužės mėnesį. Manau, kad reikia e, būti pasirengusiems sureaguoti į, į tai, kas gali nutikti tuo metu. Ir aš suprantu, žinau, kad komisija per praėjusią krizę pažadėjo prieš keletą metų, kad pieno sektoriui niekada neteks taip ilgai laukti vėl, kol bus imtas intervencinių priemonių ir manau, kad turime pareikalauti, kad komisija šio savo pažado laikytųsi. Ir savo atsaką turėtumėme e, priderinti ir užtikrinti, kad, kad, kad būtų imtasi veiksmų. Tai nėra e, laikas neveikti, reikia išnuoti visas turimas priemonės, radikaliai nekeičiant politikos ir neišradinėjant visko iš naujo. Pasikalbėjau su gamintojais vietoje ir jie norėtų eksporto subsidijavimo ir net, neži, ne, ne, net nežiūrinti tai, kad komisija yra aiškiai pasakiusi, kad tų priemonių nenaudos. Intervencinės priemonė šiuo metu yra pernelyg žemo ligmens ir reikėtų peržiūrėti visas tendencijas karts nuo karto, kad išsitinktume, kokia, koks yra, mm, kokia yra bazinė kaina e, rinkai eksporto rinkos yra svarbiausias mūsų siek, šios pramonės sėkmę apspręsiantis veiksnys ateityje. Užbaigdamas pirmininkę noriu pasakyti, kad mums reikia lankstumo, kad galėtume tinkamai reaguoti kitais metais, kad sudartume galimybę tiems, kurie nori gaminti daugiau, tą ir galėtų daryti, bet taip pat, kad apsaugotume rinką, jeigu kainos žymiai nukristų. Ačiū. Merci, euh, Monsieur Nicholson. Dėkuoju ponui Nikolsonui už šitą pristatymą, už analizę. Mes puikiai suvokime, kad šis klausimas yra labai skubus ir svarbus mūsų komitetui. Ir kad mes jį nagrinėjame dabar, tai yra labai gerai. Labai tikiuosi, kad komisija prisijungs prie diskusijos, o paprašė žodžio be maž 30 kolegų. Taigi bus ilgos diskusijos ir todėl prašyčiau, kad e, kalbėtumėte ilgiausiai pustrečios minutės ir kalbėkite konkrečiai. Aiškiai įsakykite klausimą. Tada nedelsdamas žodį suteikiu poniai Erans. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad pieno kvotų, kvotos galėjo užtikrinti ūkininkams stabilumą, nors ir jas labai sudėtinga nustatyti. Taigi, manau, kad pienų kvotų koregavimą reikia vertinti labai ramiai. Ir patys gamintojai turėtų nenukentėti nuo sviruojančių kainų pieno sektorius tikrai nukenčia nuo ne tik socialinių, bet ir geografinių veiksnių, nuo sudėtingų e, aplinkos priemonių. Todėl komisija tikrai turi įvertinti tas e, pieno sektoriaus gamintojų pastangas plėtoti savo veiklą. Ir iki šiol matome, kad e, gamintojai neracionaliai didina savo gamybą, nors kainos rinkoje drastiškai krenta. Ir Rusijos sankcijos nulems netolimoje ateityje dar liūdnesnį vaizdą. Turime pasinaudoti priemonėmis, kad užbėgtume krizėms už akių. Mes turime apibriežti kažkokį lygį, kuris taptų krizinis ir nuo kurio mes galėtume imtis tų skubių, netidėliotinų priemonių vykdymo. Taigi reikėtų surasti kažkokius rodiklius, indikatorius, kurie būtent signalizuotų krizę. Toliau, kaip reikia elgtis, kuomet jau turimos priemonės yra išnaudotos? Kaip e, užtikrinti, kad e, su Rusijos krize skiriami asignavimai pasiektų pieno sektorių? O antras klausimas, e, kaip padaryti, kad jos būtų veiksmingos? sektorius tikrai laukia stabilumo ir labai svarbu, kad ypač jauni ūkininkai nemestų savo veiklos. Dėkuoju, turiu ponas Santus. Dėkoju pirmininkė, brangus kolegos. Tikrai 2015 metų gruodis, kai baigsis kvotų galiojimas, yra sudėtingas laikotarpis. Ir jeigu pastarojų metų gamyba kol kas mažėja, Europos komisija dėja kalba apie gamybos perteklių, o pasaulinė paklausa susijusi daugiausia su Kinija. Taigi žvelgiant į tą didesnę tarptautinę paklausą, tai Nepamirškime, kad e, Kinijos paklausa dėja, jinai mažėja pastarojų metų. Kvotų sistema nesumažino sektoriaus produktivumo, tačiau tame sektoriu, ypač kur, iš kurio pats esu kilęs Azorose, situacija yra na, reglamentuojama pagal vertybinius aspektus. Perdirbimas, santykis tarp gamintojų ir perdirbėjų turėtų būti reglamentuojamas, kad e, pieno pardavimas nevyktų žemesnė nei rinkos kaina. Nes priešingų atveju mūsų sektoriaus gamintojai persikels į kitus regionus, kur e, jų gamyba būtų konkurencingesnė ir atsipirktų. Todėl artimiausių metų turime patobulinti tuos priemonės, kurios e, jau galio Europos Sąjungoje. Turime pasinaudoti tomis e, priemonėmis, kurios galėtų užkirsti kelią tam sektoriaus patiriamam spaudimui krizėms. Mes taip pat e, įkūrėme tą stebėsenos, pieno sektoriaus stebėsenos instrumentą, bet e, turėtume žvelgti į sektorių prevenciškai, kad priemonės būtų primamos ir tvirtinamos iš anksto. Dėkoju. Merci, merci à vous. Ačiū. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad jūsų yra be maž 30. Taigi labai prašau, kad e, kalbėtumėte ne ilgiau nei dvi minutės, kalbėtumėte glaustai. Taigi dabar žodis ponui Geizus. Mėly kolegos, pienas ir pieno sektorius susijęs su politi politika. Graikijoje kalbama paprastai tokiais žodžiais. Jeigu pienas yra ant jūsų pusryčio stalas, ant stalo, tai yra demokratijos pasiekmė. Tai štai demokratija gali nulemti pieno gamybą. Prieš 30 metų aš e, taip pat sakiau, kad bent jau vakarų Europoje tyvuliuoja pieno ežerai ir sviesto kalnai stūkso. Ir neaišku, ką su tuo daryti. Reikėtų tiesiog išdalinti vargstantiems, bet buvo pasirinktas kitas sprendimas. Buvo e, sviestas įpakuotas į skardinės ir pradėtas dalinti e, kariuomeniai ar e, kitoms įstaigoms. Bet problema neišnyko. Sviesto kalnai tebestūkso, o pieno žerai tebetivuliuoja. Ir nėra jokios išeities. Niekas nieko nepasiūlo naujo. Nepaisant to, kad e, pieno kokybė ir pieno gaminių įvairovė yra milžiniška. Antai pas mus Graikijoje yra sudėtinga problema, ypač e, dėl pieninių karvių, kurios paskiau panaudojamos kaip mėsinės karvės. Taigi matome, kad e, karves galima e, išnaudoti įvairiais būdais. <laughs> Nepaisant to, kad pavyzdžiui e, mano regione yra pieno gamybai auginamos dviejų rūšių karvės. Bet e, situacija pradeda kisti, kadangi ūkininkai įsigyja pienės karvės, kurios, e, kurių e, našumas įtin didelis. O jos pakeitė ankstesnės ūkininkų karvės. Dovanokite, aš nutraukiau jūs, kadangi prašiau jūsų laikytis dviejų minučių ir neilgiau. Toliau žodis ponui Kastro. Dėkoju pirmininkė, problema tikrai aiškiai buvo išdėsta pono Nikolson, kainos labai krenta, perspektyva nėra labai gera ir panašu, kad situacija artimiausių metų nepagerės. Buvo išvardintos priežastis E, sumažėjęs vartojimas, ekonomikos krizė ir taip pat e, problemas susijusios e, su Rusijos embargu, nes sumažėjo pieno produktų kaina. Todėl turime žvelgti plačiau, nei kad buvo nurodyta komisijos birželio mėnesio komunikate, komunikate. nes tai, kas vyksta rinkoje ir kokie yra faktai, yra aiškus. Mes paskelbėme keletą naujovių, kuomet kalbėjome apie BŽUP reformą. Tai yra e, nemokamo pieno teikimas. Komisija tokio siūlymo nepatvirtino, nes laikė, kad kvotojų sistemos įsaugojimas privalo būti paliktas. Ir e, pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimas e, nebuvo labai sėkmingas. Ir mes siūlome sugrįžti prie mūsų paskeltos iniciatyvos ir suformuluoti savo pasiūlymą, nes žinome, kad kovo 21-15 metais turime imtis e, priemonių, kurios padėtų kovoti mūsų ūkininkams su tada atsirasinčia didžiuliu kainų sviravimu. Dėkoju. Toliau ponia Šrajer. Dėkoju pirmininkė. Aš puikiai suprantu, kad nauji maisto produktai yra svarbus klausimas, bet apie tai mes kalbėsime vėliau. Mums svarbu suprasti, kaip elgtis dabar ir mūsų Niderlandų viceministras teigia, kad jeigu dabar situacija nesikeis, tai daugelis smulkių ūkių Europoje subankrutuos. Aš taip pat turiu menėje ne tik juos, bet ir visą ekonominį tinklą, kuris susijęs su šitų smulkių ūkių bankrutavimu. Dėkoju. Taip, mes šiandien kalbame apie pieno teisės aktų rinkinį ir apie priemonės, kurias mes taikome Vokietijoje. Todėl labai įdomu būtų sužinoti, kokia situacija yra kitose valstybėse narėse kokių pasiūlymų buvo pateikta patiems ūkininkams, nes jeigu pažvelgsime į pačių gamintojų situaciją, tai matome, kad e, jinai nepakitusi. Kainos taip yra išlikusios, kainų krimo tendencija išlieka ir toliau. Nepaisant to, jų produkcija yra labai kokybiška ir kokybos standartų užtikrinami. Manau, kad komisija turėtų suvokti, ką mes darome ir turime jiems aiškiai pasakyti, kad e, priemonių nepakanka, nes įtin kokybiški produktai turėtų patekti į rinką. Turime laikytis nuseklaus požiūrio kuris užtikrins pažangą. Turime imtis rinkos priemonių. Turime padėti taip pat pieno gamintojams, kurie įsikūrė nepalankiuose regionuose. Taip, mes žinome, kokia yra situacija, tačiau dabartinė situacija neturi tęstis nors dabartinės priemonės nėra veiksmingos. Praėjus metams po kvotų pabaigos mes e, turėtume diskutuoti apie situaciją. Antai dabar Vokietijoje e, žaliavinio pieno supirkimo kaina smuko 26,7 procentais o tai sudaro 15 euro centų už litrą. Taigi situacija yra sudėtinga ir dramatiška. Žodis poniai Kostinčia. Ačiū labai. Man atrodo, kad tikrai teisingai buvo pristatyta gana dramatiška susidariusi situacija ir buvo pristatyta nemažai ir neigiamo aspektų, apie tai kalbėjo prieš mane pasisakė kolegos, tad man atrodo, kad reikėtų paraginti komisiją įgyvendinti duotus pažadus, nes tikrai situacija yra gana dramatiška ir tai susiję ne vien tik su tomis teritorijomis, kurios nėra palankios, e, yra palankios ūkininkavimui, tačiau net ir mažiau palankiose teritorijose, pavyzdžiui, kalnų vietovėse, e, jaučiamas poveikis kainoms ir kainos dar labiau sumažės tose regionuose. Na ir komitete buvo parengta pono Dokmano ataskaita dėl e, pieno gavybos kalnuotose vietovėse, buvo patvirtintas tas pranešimas ir pristatytas komisijai, tačiau dėja kažkokių pasiekmių, kažkokių rezultatų e, nesulaukėme, nebuvo pateikta jokių pasiūlymų dėl galimų sprendimų ir kalnuotose vietovėse gyvenantis m, mm, žmonės teigia, kad ūkininkai tikrai neturi jokių kitų e, veiklos galimybių, nes iš esmės ten yra vien tik ganyglos ir e, dabar e, didieji prekybų, prekybos tinklai pasinaudoja susidariusią situaciją. Neretai taikomos tokios nuolaidos, kai litrą pieno galima įsigyti už 49 centus ir tai reiškia, kad tikrai netinkamai e, yra įvertintas pienas. E, Manau, kad tai yra susiję ne tik su pieno sektoriumi, tačiau su maisto prie produktų prekyba apskritai. Čia mums reikia imtis kažkokiu priemonių. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Liuazu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbame apie mil pieno paketą, bet manau, kad tai neteisingas terminas. Iš tikrųjų, tai tik pakuotė, įpakavimas. Tai yra priemonė, kuri apspręs e, Europos pieno gamintojų žlugimą. Mes neįvertiname e, tų pasiūlymų poveikio, pavyzdžiui, kaip vyksta gamyba kalnuotose, nepa, nepalankiose gamybai e, regionuose Prancūzijoje ir kaip kokia yra pieno ūkių struktūra ES. Tai daugiausia yra maži šeimų ūkiai, kurie gali išgyventi tik kvotų sistemoje. Tikėtina, kad bus prarasta vienas milijardas eurų. Taip pat, reikia nepamiršti, kad dėl Rusijos embargo mes jau praradome dėl 24 milijardus eurų. Uh, Ir ši politika palanki stambiems ūkiams ir, ir ypač nepalanki mažiems šeimų ir tradiciniams ūkiams. Ir klausimas, kurį norėčiau jums užduoti, yra štai koks. Ar nemanote, kad reikėtų. Ar, ar jūsų tikslas nėra e, fermų fabrikų kūrimas ir platinimas, kokiu jau yra daug Prancūzijoje? Ačiū. Kuzniuk. Žodis ponui Kuzniuk. Non, ah non, non, non, pardon. Désolé, à M. Bogovic. Pardon, donc la parole est à M. Bogovic. Prašau, žodis ponui Bogovič. Eh, hvala. Dokument, ki ga imamo pred sabo. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mūsų analizuojamas dokumentas daugiausia dėmesio skiria E, birželio 13 dienos datai. Na ir tai, birželis buvo gražus mėnuo, gėlės žydėjo, o dabar jau artėja žiema, gėlių dėje nebematome ir Man atrodo, kad kalbant ir apie šią ataskaitą, jos pagrindas galbūt nėra tinkamas, nes pastaruosius pusę metų situacija labai pasikeitė ir tai, kas buvo rašyta birželio mėnesį, dėje šiandien jau nebėra aktualu. Nemažai buvo nuveikta bendrosios žemės ūkio politikos rytyje ir greičiausiai visi tie aspektai susiję su kvotų panaikinimu nebėra dabar teisingi. Labai svarbu įvertinti dabartinę situaciją pieno sektoriuje. Ir vakar į mane kreipėsi Europos pieno valdybos atstovai. Jie e, yra pieno gamintojai, tai yra žmonės, kurie gyvena slėniuose, kalnuose ir investavo labai daug lėšų e, į šį sektorių. Na ir jie kreipėsi į mane, klausdami, kaip sumokėti tas paskolas nes po kvotų panaikinimo e, jie atsidurs gana sudėtingoje situacijoje ir, pavyzdžiui, kalbant apie ūkininkus, kurie gyvena nepalankiose ūkininkauti vietovėse, e, jie tikrai klausia ir savęs, ir mūsų, kiek ilgai jie išsilaikys. Nes e, jeigu viskas ir toliau taip tęsis, Aš manau, po trejų ar dviejų metų mes apskritai nebeturėsime pieno gamintojų kalnotose vietovėse, nes jauni žmonės nuspręs nebesirinkti e, darbo šiame sektoriuje, nes jis nebus perspektyvus. Na ir kalbant apie šį sektorių, Jisai tikrai sudėtingoje padėtyje atsidūrė ir siūlyčiau įsiklausyti Europos e, pieno valdybos e, atstovų balsą. Jie mano, kad mes turėtume imti skubesnių veiksmų, turėtume užtikrinti stebėseną, nes dėja Europiniai fondai vargu ar išgelbės Europos ūkininkus. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponė Gilerai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visi prieš mane pasisakė kolegos jau kalbėjo apie tą sudėtingą padėtį pieno sektoriuje, tačiau pažvelgus į komisijos ataskaitą, susidaro toks įspūdis, kad jie kalba apie visai kitus dalykus. Na ir šioje ataskaitoje, kurią komisija parengė birželio mėnesį, komisijos atstovai teigia, kad padėtis pieno sektoriuje yra gera ir kad ir ateityje viskas turėtų taip išlikti. Tačiau panašu tai netitinka nei sektoriaus atstovų, nei mūsų nuomonės. Ir kyla klausimas, kas vyksta. Kalbant apie pieno sektorių, panašu, kad nepavyko čia sėkmingai panaudoti tų saugiklių, kurie buvo pasiūlyti. Jie nesuteikė reikalingo efekto. Na ir kalbant apie tas privalomas sutartis, kurios įgyvendinamos, man atrodo, 12 šalių. Na, nežinau, ar to pakanka. Kas dar yra siūloma? Na, kai kurios priemonės jau yra įgyvendinamos, tačiau e, taip pat yra kalbama ir apie kainų sviravimus. Tai yra didžiulis iššūkis sektoriui. Ir mes visi žinome, kad šiuo atveju pieno gamintojams bus e, sudėtinga paprasčiausiai išgyventi. Ir man atrodo, kad mums labai svarbu kalbėti apie konkrečias priemonės, kurios būtų pasiūlytos naujajame pranešime. Man atrodo, kad reikėtų patikslinti, kaip būtų atsižvelgta į situaciją nepalankiose ūkininkauti vietovėse, juk jos visas yra skirtingos. Manau, kad labai svarbu turėti ir konkrečius aiškius kriterijus susijusius su situacijos vertinimu Europos Sąjungoje. Ačiū. Toliau žodis poniai Ribero. Ačiū, ponė pirmininkė. Na ir vėl kalbame apie vadinamąjį e, pieno paketą. Tačiau panašu, kad jame pasiūlytos priemonės nėra pakankamos, nes jos nesudarys galimybių sektoriui įveikti tokios sudėtingos krizės, e, į kurią mūsų įstumė Rusijos taikomas embargas. Ir man atrodo, e, tai rodo, kad ES nesugeba imtis ir prevencinių veiksmų. Tad visa tai taps labai didžiuliu iššūkiu ir patikrinimu, kuris parodys, kaip ateityje būtų susidorojama su tokiamis krizėmis. Ir gamintojų organizacijos teigia mums, kad vidutinė kaina e, yra dešimt kartų mažesnė negu gamybos kaina. Na ir e, gamintojams mokamos kainos vis mažėja. Ir aš pati esu kilusi iš atoko atokaus regiono ir pieno sektorius yra svarbus mūsų ekonomikai. Na ir po to poveikio, kurį sektoriui turėjo embargas, reikia nepamiršti ir to poveikio, kurį e, darys kvotų panaikinimas. Manome, kad nuo sausio mėnesio situacija dar labiau pablogės ir labai svarbu imtis reikalingų priemonių siekiant apsaugoti gamintojus. Na ir reikia ieškoti e, labiau subalansuotos plėtros sektoriuje, ne viską grįsti vien tik rinkos priemonėmis ir, manau, reikėtų skirti dėmesio kai kuriems regionams, tačiau reikia nepamiršti, kad šis pieno e, teisės aktų paketas darys įtaką mums visiems. Uh, labai svarbu e, aptarti papildomas priemonės, kurios padėtų išvengti krizių ateityje arba bent jau padėtų jas sušvelninti. Taip pat reikia apsvarstyti ir apskritai pieno ateitį, rinkos ateitį ir atidžiai viską įvertinti. Dabartinių priemonių tikrai nepakanka. Dabar žodis ponui Dormanui. Dorfmanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Žvelgdamas į komisijos pateiktą ataskaitą, matau, jo komisijos nuomonė situacija rinkoje yra palanki ir perspektyvos tikrai yra stabilios ir pozityvios. Na, tačiau panašu, kad komisijai viską žvelgia prarožinius sakinius, nes jeigu pakalbėtumėte su um, sektoriaus atstovais, rinkos dalyviais, asmenimis, kurie stebi situaciją Europoje, uh, manau, kad išgirstume visai kitokius balsus ir kitokias nuomonės, negu išsakė komisija. Na ir reikia, e, kalbant apie šią situaciją, nesusikoncentruoti vien ties um, gamybos kainų didinimu, jeigu tai būtų padaryta, tai būtų, tai būtų sukurta papildoma paskata, tačiau nebūtinai jį turėtų teigiamą poveikį. Ir aš pats parlamente praeitįje e, rengiau pranešimą Ir ponė Kastaner minėjo tą ataskaitą, tai atsiprašau tą pranešimą, tad manau būtų tikrai naudinga, jeigu būtų galima pažvelgti dar kartą į to pranešimo turinį. Ten kalbama apie kalnuotas ir nepalankės sunkininkauti vietovės ir galbūt būtų galima komisijai dar kartą pabrėžti, kad tose teritorijose kyla problemų susijusių su pieno gamyba ir jų bus dar daugiau po, po kvotų panaikinimo, tad tikrai reikia kuo skubiau imtis reikalingų priemonių. Jeigu nenorime, kad ūkiai šiuose teritorijose susidurtų su dideliais sunkumais. Ačiū, dabar žodis ponai buvė. Pone pirmininkė, manau, reikia grįžti prie uh, visapimančių skaičių. 2014 gamybos apimtis ES bus išaugusios 5, net 6 procentais. Tai reiškia, kad 5-7 milijonais tonų daugiau produkcijos pagaminta, kuri nepavirs e, sūriais ar, ar kitais pridėtinės vertės gaminiais, bet tik tai pieno milteliais skirtais visų pirma pasaulio rinkai. E, taip pat Naujoje, Zel Naujoje Zelandijoje 10 procentų išaugo produkcija, Junktinėse valstijose gamyba išaugo 2 procentais. Tai yra, reikia matyti padėti pasaulyje ir vertinti, kiek išaugo gamyba JAV, ES ir Naujojo Zelandijoje nuo 10 iki 17 procentų. O rinkoje, pasaulio rinkoje e, poreikis neauga taip sparčiai. Kur padėti tą produkciją, ne, nemažinant kainų? E, Tai reiškia, kad komisija vykdo neatsakingą politiką. Ji e, sugriovė bet kokį reglamentavimą ir visa atsakomybė už pieno kainos kritimą tenka ūkininkams. Tai, tai bus labai aktualu 2015 pavasarį. Kai kurios valstybės visiškai neatsakingai elgėsi, leisdamos gaminti kiek nori. Ir pirmoji iš jų tai Airija. E, Airija pirmininkė, kuri padidino gamybą 50 procentų. Tai yra netoleruotina. Noriu pasakyti kolegoms, kurie a, praeitoje kadencijoje nedirbo čia, kad tuo metu, kai tas klausimas buvo svarstamas kvotų atsis, sistemos atsisakymo, buvo pateiktas e, pasiūlymas, kurį pateikė ponas Dantan, e, siūlydamas e, laisvanoriško pagrindo e, sistemą ir visos gamintojų organizacijos palaikė tokį siūlymą. Manau, kad mes turėtume turėti drąsos palaikyti šį pasiūlymą prieš Europos komisiją, kuri elgėsi neatsakingai ir kuri valstiečius ir pieno gamintojus stumė į sieną. Ačiū toliau žodis poniai Sandra. Obrigada, presidente. Eu eh, primeiramente, peso a comisao respeito aos produtores e produtoras de leite. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau uh, atkreipti komisijos dėmesį tai, kad reikia gerbti pieno gamintojus. Juk negalima tiesiog pateikti ataskaitos, kurioje dėje neatsispindi reali situacija. Na ir kalbant apie pieno teisės aktų rinkinį, uh, jau nekarta buvo kalbėta apie tai, kad ten esančios priemonės nėra pakankamos, kad taip pat nėra galimybių garantuoti sąžiningų kainų gamintojams ir gamintojų organizacijos taip pat nėra suteikusios įgaliojimo sektoriui, ta situacija tikrai yra sudėtinga, vis daugiau e, pieno ūkių ES susiduria su labai dideliais sunkumais, Ir man atrodo, kad šiuo atveju reikėtų staptelėti, žengti žingsnį atgal, pažvelgti viską plačiau ir patvirtinti tokias priemonės, kurios būtų veiksmingos ir apsaugotų pieno sektorių visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Dabar žodis poniai Noiš. Ačiū. Tik norėčiau pabrėžti, kad mano nuomonė e, padėtis pieno rinkoje yra labai sudėtinga. Ir komisija tikrai negali apsimesti, kad to nemato komisija tikrai turi tokią informaciją. Pakanka atsiversti tiesiog spaudos leidinį ir ten viskas parašyta. Net iš paprasto laikraščio galima susidaryti puikų vaizdą apie tai, kokioje padėtyje atsidūrė pieno sektorius. Na ir Vokietijoje mes taip pat manome, kad padėtis tik blogės. Ūkiai dėje nesugebės išlikti. Ir čia iš ties reikėtų klausti ne to, kas pasiduos, kas nutrauks veiklą, tačiau vienintelis klausimas yra, kada tai bus padaryta. Ta tikrai labai daug nepasitenkinimo balsų yra išsakoma ir ūkininkai taip pat neretai e, e, kalba apie sudėtingą padėtį, tad man atrodo, mums reikėtų pabandyti suvaldyti šią situaciją. Beje, kolegos nemažai kalbėjo apie nepalankės unikauti vietovės. Tačiau ši programa skirta ne vien tokiams vietovėms ir problema apskritai yra bendro pobūdžio. Nes e, Tikimasi, kad pienas bus gaminamas remiantis ilgalaikėmis nustatytomis kainomis, tačiau tikrai sudėtinga tai padaryti. Ir kalbant apie ūkius, kurie išliks, jie tikrai susidurs su didelėmis problemomis. Ir aš net nebejoju, kad nemažai ūkių tiesiog išmirs. Komisija turi tai pripažinti ir imtis veiksmų. Ačiū toliau žodis ponui Rozlink. Man įdomu, kur yra tie kolegos, kurie visada sąja, kad jeigu atsisakysime kvotų, pradėsime ekonomiškiau dirbti, gaminti, mums geriau seksis eksporto rinkose. Kur yra tie kolegos? Aš negirdžiu jų balsų. Deja, e, visi kalba apie tai, kad pasibaigus kvotoms e, padėtis pieno rinkoje pablogės. Iš tikrųjų buvo padaryta klaida. Pone Nikolsonai, aš tikiuosi, kad savo pranešimo pabaigoje konstatuosite, kad reikia priemonių įsikišti į rinką dar kartą, nes padėtis yra tikrai labai sudėtinga, nereikia net kartoti to, kas jau pasakyta. Ir aš bijau, kad mes iš tikrųjų grįšime prie eksporto subsidijavimo sistemos, e, grėpsime to instrumento, kurio norėjome atsisakyti, intervencinių priemonių. E, esmė, svarbiausia problema yra kiekiai ir tą klausimą reikia spręsti. Dideli ūkiai rengėsi padidinti gamybą tikrai ženkliai Vokietijoje Vokietijos ūkininkai tikisi jį par, pieną parduoti pasaulio rinkoje, tačiau Kinija perka mažiau, situacija, aišku, labai pablogino Rusijos embargo. Kodėl, kodėl nepanaudojus tų instrumentų, kuriuos turime, pavyzdžiui, rinkų o, stebėsenos agentūros. Reikia kažkokių gairių, reikia informacijos apie perprodukciją Ponas Bovė minėjo Mišelio Danton patiktą pasiūlymą, kuomet vyko dėrybos. Reikia juos, iš naujo tuos pasiūlymus teikti. Mes tu, jeigu tik skusimės dėl situacijos, gamintojams tai nepadės, mums reikia atsakymų ir aš tikiuosi tuo atsakymu iš komisijos. Ir mane nuvylė tai, kad ponas Hoganas pareiškė, kad geras dalykas, jog rink, kad kvotos išnyks ir, ir šis rinkos sektorius bus liberalizuotas, tačiau komisija ne, nepripažįsta tikrosios situacijos ir teigia, kad viskas atrodo puikiai. Aš tikiuosi, kad ponas Nikolson įtrauks kurių minčių apie tai į savo pranešimą. Dar, toliau žodis ponui Ropiai. E, ačiū pirmininkė. Esu naujas parlamento narys, todėl nežinau tų motyvų, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą atsisakyti pieno kvotų. Bet jau kilintą kartą komitete girdžiu nuogastavimus, kad tai nėra geras sprendimas. Ir tikrai pritariu tai nuomoniai, kad ta situacija, kuri buvo e, ruošiant ir priimant sprendimą ir šiandieninė situacija kardinaliai skiriasi ir jeigu paprasčiausia bus įgyvendinta taip, kaip numatyta, iš tikrųjų turėsim labai liūdnas pasiekmes ir mes būsim atsakingi už tas pasiekmes ir už tą sprendimą. Tai e, iš tikrųjų reikia, manau, arba e, stabdyti pieno kvotų atsisakymą, kadangi tikrai sukels didžiulį samišį, arba priimti dar iki to, kada įsigalios pieno kvotų naikinimas E, reikiamus sprendimus. Ir manau, kaip vienas iš sprendimų, tai e, atsiskaitimo grandinės sureguliavimas. Galbūt ateina laikas galvoti apie tai, kad įvesti minimalios kainos e, draudimo sistemą kažkokią, kurią pradėjo Junktinės Amerikos valstijos taikyti. Tai pasaulyje yra tų metodų. Jeigu mes nieko nedarysim, šiandieną žmonės užduoda klausimus tokius, kad E, situacija Rusijos, sakykime, embargo privedė prie to, kad mes nežinom, ką gaminti ir kaip gaminti. Ir visiškai e, labai tiesiai šviesiai sako, kad o kas darysis, kai neliks e, pieno kvotų. Ir atskiros šalis, kaip žinom, per naktį neteko savo pagrindinės eksporto rinkos. Dėl to drastiškai nukrito žaliavinio pieno supirkimo kainos. Pastarųjų dviejų su pusė mėnesių pajamų lygis gerokai nesiekė realių gamybos kaštų. Su kiekvienu primelštų litrų pieno žemdirbėjai patiria nuostolius. O žaliavinis pienas ne tas produktas, kurį galima sandėliuoti, kol kainos pakils iki palankaus lygio. Tokia situacija akivaizdžiai nėra tvari, net trumpalaikėje perspektyvoje. Situaciją dar labiau apsunkina tai, kad mes neturime veikiančio apsaugos priemonių Europos Sąjungoje. Todėl manau, kad mes turim jas sukurti, paleisti ir tik po to atsisakinėti kvotų. Ačiū. Merci, merci, je vous propose donc à Dėkoju, dabar aš norėčiau jau baigti mūsų kalbėtojų sąrašą, atrodo, kad jau visi pasisakė, o dabar žodį suteiksime ponui Donano ir pasiruošėsi ponas Smits. Dėkoju pirmininkė. Pranešėjas Nikolsonas priminė, kad rinkos yra sviruojančios ir nenuspėjamos. Prieš penkeris metus buvo atšauktos pienos pieno kvotos ir mes jau tuomet e, atkreipime dėmesį į tą liberalizacijos pavojų. Dabar jau pasiekmes aiškios. E, Kinijos pasiūla paklausa mažėja, o gamyba taip pat irgi patiria problemų. Ne tik Europoje, bet ir JAF. Ir akivaizdu, kad dėl to mažėja pieno kainos. Todėl svarbu, kad komisija suvoktų, kokia yra susidariusi situacija ir e, ieškotų tinkamiausių sprendimų, nes e, tai gali turėti pasiekmių ir galvijų sektoriui, nes e, kai gamintojai pieno jau nebeprimeldžia, jie karvės skerdžia ir galime turėti tikrai persotintą mėsos rinką. Todėl norėčiau įsiaiškinti, kaip komisija numačiusi reaguoti į tokią situaciją, kurie susidarys pieno rinkoje ir turės pasiekmių mėsos rinkoje. Nes kolegos labai aiškiai pasisakė, kad atėjo laikas dabar reglamentuoti ir nustatyti taisyklės. Dėkuoju ponui Donanu. Žodis ponui Smitui. Germas pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Aš prisimenu, kuomet svarsime pirmąjį Nikolsono pranešimą, buvau čia 2006-aisiais, Marianne Fischer-Bowl buvo komisijos narė ir mane stebina, kad kai kurie kolegos teigia, kad tai naujas klausimas. Ne, tai ne naujas, šį klausimą komitetas yra daugelį kartų svarstęs ir e, mes tos problemos neišsprendėme. Manau, kad turime susitaikyti su tuo, kad tai yra struktūrinė ES pieno sektoriaus problema ir ūkininkai taip pat turi prisimti savo atsakomybės dalį už tai. Praeitie buvo iškilę nemažai problemų, dabar kalbame apie Rusijos embargą, o už po penkerių metų iškils kažkas kita. Bet tai susijęs su struktūrinė pieno gamybos problema šiame ž... mūsų žemynė pasaulio kontekste ir daugybė šalių tikrai savo elgesių ne, negerina situacijos. Ir ūkininkai e, įsivaizduoja, kad jų kaimynai yra jų konkurentai, o ne e, bendradarbiai. Ir Žinoma, svarbu tai, kad e, perkamoji gale nėra to lygiai pasiskiršiusi. Komisija, manau, reikėtų, komisijai reikėtų e, imtis kitų klausimų, mane nudžiugino komisijos nario klausimas, bet aš pritariu siūlymui dar kartą pažvelgti antrąjį ramstį BŽUP reformą, kur raginamos savanoriškos gamint, kur raginamas teikti savanoriškas gamintojų organizacijas ir siekti padėties gerinimo, nes kol neišspręsime struktūrinių problemų, mes nuolatos grįžinėsime prie šio klausimo kaip prie naujos problemos. Iš tikrųjų, tai nėra nauja problema. Ačiū. Toliau ponas Agnių. Pirmininkė, ačiū. Apibendrinus, pieno paketas atrodo ženkliai nieko nepakeitė. Jo poveikis buvo apspręstas konkrečios situacijos kiekvienoje valstybėje narėje, o e, raginimai kurti gaminti organizacijas nebuvo išgirsti. E, prieš metus padėtis rinkoje buvo gera, tačiau ūkininkai atrodo visiškai nenori bendradarbiauti. Ir bendras siekis yra išlaikyti įvairovę, o nesiekti našumo. Nacionalinės priemonės taip pat labai skaldo šios pramonės sektorių. Junktinėje karalystėje e, sprendimas, geriausias sprendimas būtų žingsnis priekin, e, našumo užtikrinimas dėgiant masto ekonomiją. Pažvelkime, ką, ko galėtume pasiekti Junktinėje karalystėje. Mes galėtume leisti savo kooperatyvams būti tokiems stambiems, kad jie galėtų diktuoti e, prekybos centrams sąlygas. Dabar jie to negali. Kaip su uh, futuristinėmis rinkomis, ateities rinkomis. Iš tikrųjų, tokia rinka yra labai geras būda, būdas užtikrinti rinkos stabilumą. Žinau, kad to negalima e, su žaliaviniu pienu, tačiau tą galima e, daryti pas, su pieno milteliais. Tai pasiteisino kai kuriais atvejais. Iš tikrųjų reikia e, žmonių, kurie uh, naudoja tą gaminį, kad tokia rinka egzistuotų ir tai pasiteisina. Kaip su reglamentavimo našta, kuri užkelia, kur, kur, kurią uždeda uh, ES ūkininkams? Neleidžiama uh, lai, užkasti gyv, gyv, gyvulių ūkiuose, negalima naudoti asbesto ir taip toliau. Politika yra neveiksminga, tačiau mes turime galvoti apie tai, kaip galėtume padėti uh, pieno sektoriui už ES rebų. E, Pirmininkė, tuo baigsiu, kadangi žinau, koks pasisakymus skirtas laikas. Ačiū žodis ponui Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pieno klausimas jau ankstesnėje kadencijoje sukėlė nemažai diskusijų. Negalime taip nieko neprisiminti. Mes pateikėme nemažai pasiūlymų E, rengdami reform, e, atsiprašau, pasiūlymą dėl bendrų e, rinkos organizacijų. Deja, komisija to pasiūlymo nepalaikė ir aš taip pat noriu priminti, kad taryboje keletas šalių pasipriešino tokiam siūlymui, tokiai priemoniai. Ir šiandien tos vyriausybės, ypač tos, kurios atsisakė, mm, nepritarė siūlymui, kad bendros rinkos organizacijos numatytų veiksmus, galėtų imtis veiksmų e, krizės atveju, turėtų prisimti atsakomybę ir įpareigoti komisiją, ką nors daryti. Taip pat noriu pasakyti, kad e, tokia galimybė būtų, buvo numatyta e, bendroms rinkos organizacijoms reikės naujų intervencinių priemonių. Bet kaip ir prieš du, prieš tris metus reikia konstatuoti, kad e, nieko nevyksta pasiūlymų fronte. Kokių naujų idėjų turime? Jokių. Kokia, kokios darbo grupės rezultatais naudojamės? Jokios. Norėčiau priminti e, ir sektoriaus veikėjo atsakomybę. E, Kai kurie iš čia esančių dalyvavo e, ankstesnės komisijos surenktoje konferencijoje pieno klausimais ir tikriausiai negalime neprisiminti kampanijos, kurią surengė sektoriaus atstovai, kad mums nusiųstų žinę ir, ir kad reikia e, ruoštis krizės atvejams. Tie, kurie garsiai uh, kalbėjo apie kai kuriuos dalykus vakar, šiandien jau, kita, jau, jau turėtų prisimti atsakomybę už pieno sektoriaus krizę. Pieno pakete buvo pasiūlymas dėl privalomų sutarčių. Kiek šalių pasinaudojo tokia priemonė ir įdėgė ją, kiek iš jų pasipriešino, kiek šalių ėmėsi visų pastangų, kad suniekintų šią sistemą. Nemanau, kad tie, kurie turi, kad jie turi teisę šiandien e, verkšlenti. Verkšlenti gali tik tai pieno gamintojai, nes e, rinka yra pelninga visai ne jiems. Ačiū, ponė Danta. Toliau žodis ponui Kaputo. Grazie, grazie, Presidente. Dėkoju, pirmininkė ir aš noriu pasisakyti, nors daug kas jau buvo įsakyta. Aš norėjau pasakyti, kad esu labai susirūpinęs dėl ES teisės aktų ir jų e, gebėjimo užbėgti kriziai už akių. Tai nėra vien tik tai kvotų klausimas. Komisija, kaip buvo pasakyta, buvo per lanksti ir neįvertino pieno paketo neigiamų poveikio. Komisija be kita ko teigia, kad ES teisės aktai turi būti keičiami, tačiau iš esmės, kad padėtume tam sektoriu nieko nedaroma, nes krize šiame sektorė gali turėti ir socialinių pasiekmių. Todėl prisijungiu prie visų tų kolegų, kurios kalbėjo prie, prieš mane, kad privalu komisijai imtis priemonių nedelsiant. Nes taip mes galime užbėgti už akių viso šio sektoriaus sugriuvimui. Dėkoju, toliau ponia Kanėti. Merci, monsieur le président. Dėkuoju pirmininkė. Labai svarbu užtikrinti kainų, stabilias kainas, kad ūkininkai žinotų, kokią kainą gautų už pieną net pieno, perteklinio pieno atveju. Mūsų kolega Nikolsonas pateikė savo siūlymus, tačiau reikėtų konkretesnių sprendimų, kad ta pagalba ūkininkams būtų reali, ypač tokiais atvejais, kai yra krizinės situacijos ir kai jie nukenčia dėl kitų ES sprendimų. Taigi krizė palies pieno, vaisių, daržovių ar kitus sektorius. Mums reikia kryptingų priemonių, nes dabartinės rinkos priemonės nėra pakankamos, kaip yra pastebėta. Ir mes manome, kad pavyzdžiui privatų sandėliavimo priemonės arba kitos konkrečios priemonės nėra e, tinkamiausios, nes ūkininkų padėtis blogėja kasdien. Ypač turiu omenyje Baltijos šalių, e, Baltijos šalis, kuriuose daug ūkių bankrutuoja. Šiandieną aš išsiunčiau laišką pirmininkų, komisijos pirmininkų Junkeriui ir atitinkam komisarui kviesdama ieškoti tinkamiausių sprendimų, nes reikia skubiai e, jų ieškoti. Ir visi žinome, kad Europos komisija atsisakė padidinti E, biudžeto dalį skirtą žemės ūkiui ir pasisakė už egzistuojančias priemonės. Mes manome, kad reikia spręsti problemą ir finansinėmis priemonėmis, tačiau e, negalime naudotis vien tik tai žemės ūkio krizės rezervų. Dėkoju. Dėkoju, ponas Būda. Dėkoju pirmininkė. Pieno problema yra kompleksiška. Komisija privalo suvokti, kad e, dabartinis sektorius yra sudėtinga, tai karvės nėra kažkokie automobiliai, kuriuos mes galime sandėliuoti. Ir Žinome, kad finansavimas bus sumažintas, tačiau kokių mes galime ieškoti išeičių. Komisija privalėtų paieškoti naujų rinkų, ne Europoje, naujų rinkų pasaulyje, nes turime sustabdyti kainų kritimą. Antra veltus, reikėtų ir finansinių sprendimų, kad ūkiai persiorientuotų iš pieno į mėsos gamybą. Ypač e, kalbu apie tuos ūkius, kurie yra mišrus, kurie gamina pieną ir mėsą. Kodėl mums reikia importuoti mėsą iš Argentinos, kai mes čia patys ES galime jos pasigaminti? Dėkoju, toliau ponas Jaras. Dėkoju dėkoju. Tikrai pieno kainos krenta, turime ieškoti sprendimo. Pritariu ankstesnį, prie, anksčiau kalbėjusiems kolegams. Visos mūsų anksčiau išgyventos krizės pieno sektoriu nebuvo tokios aštrios kaip dabar. Kodėl tos krizės kilo? Todėl, kad kvotų sistema niekuomet nepasiteisino mes visuomet gamindavome daugiau nei reikėdavo. Tiesiog trūkdavo politinės valios apsisprendimo. Mes žinojome, kad rinkai reikia mažiau pieno, bet kvotų nesustabdydavom dėl e, politinių priežasčių ir ūkininkai tomis kvotomis naudojasi ir toliau. Kodėlgi ne, jeigu jos egzistavo. Taigi, kas mano, kad kvota yra panacėja, tai nepamirškime, kad e, tai nebūtinai viską išspręs. Aš nemanau, kad e, panaikinus e, kvotas įsigalios laukinių vakarų žaidimo taisyklės. Kitas aspektas. Turime užtikrinti, kad ūkininkai prisimtų tą komercinę atsakomybę verslo atsakomybę, kad jie svarstytų įvairiausius kainos viravimo variantus. Kaina A, kaina B ir panašiai. Todėl norėčiau užduoti tokį klausimą. Mes turime paskatinti ūkininkus tapti verslesnius, kad jį per tuos sutartin, sutartinės e, santykius ir kitus aspektus Kitas aspektas. Mes turėtume pasinaudoti antruoju ramščiu, kad galėtume paremti ūkininkus ir pasinaudoti ten numatytais asignavimais, pasinaudoti numatytomis priemonėmis. Pavyzdžiui, pieno produktų tiekimas į švietimo įstaigas. Na, sumažinkime biurokratinę naštą šiai programai ir viskas bus gerai. Dėkoju pirmininkė, džiugu, kad diskutuojame dėl šios svarbaus klausimo. Kai rugsėjo mėnesį apie tai kalbėjome komitete, tai nuo to laiko pieno kaina jau gerokai nukrito. Taip, ūkininkai gali priimti kainos sviravimus, tačiau jie nepriima e, tam tikrų nepakeičiamų tendencijų. Taip, po sutinku, kad pasiūla netitinka paklausos ir kad kvotos nėra panacėja, bet aš norėčiau e, atkreipti dėmesį, kad po kvoto atšaukimo e, pavasarį kainos viravimai bus dar didesni. Džiaugiuosi, kad vyksta šitos diskusijos ir aš norėčiau paklausti komisijos atstovų, kaip jie įsivaizduoja, kokiegi bus ta rinka kitų metų pavasarį ir kaip ilgai tęsis kainų sviravimai ir ar komisija numato intervencinių kainų įvedimą net ir eksporto subsidijavimo priemonių sugražinimą. Štai dėl ko mes turėtume diskutuoti. Ir galbūt mes galėtume um, kalbėti apie um, laipsnišką kvotų atšaukimą iki kitų metų pavasario. Prieš pat embargo paskelbimą mes radome naujų rinkų Rusijoje, Japonijoje, bet kaip ką tik kalbėjo ponas Žuzė Bovė, mūsų kaimynai labai daug investuoja į pieno rinką ir tai gali turėti neigiamų pasiekmių po to, kai bus atšauktos kvotos, nes nuo to nukentės kiti ir kitų šalių ūkiai. Dėkoju, toliau panas Vojčiakovskis. Dėkoju pirmininkė, tai yra labai svarbios problemos. Mano šalyje, Lenkijoje, tokių problemų yra nemažai ir noriu prašyti komisijos, kad būtų atšauktos baudos skiriamos komisijos mūsų šalies žemdirbėms, nes tai yra labai sudėtinga problema, ypač šiuo krizinių laikotarpių. Be to, e, už kvotų viršėmą skiriamos baudos yra didžiulė finansinė našta mūsų ūkininkams. Nes tie, kurie viršijo kvotas, iš tiesų e, nesukėlė tos didesnės problemos, nes Lenkijai skirta kvota nebuvo viršyta. Tai yra tik tai atskirų ūkių problema. Taigi, tai norėčiau atkreipti dėmesį, nes e, priešingų atveju mes e, galime sulaukti neigiamų pasiekmių ir kitose šalyse, buvo minėta Suomija ir kitos šalis. Mes taip pat kovojame su neigiamomis embargo pasiekmėmis. O ES dėja nepadeda mūsų ūkininkams susidurintiems su tomis neįgėgomis pasiekmėmis. Pone Kamp. Pirmininkė, man kelia nerimo situacija pieno sektoriuje. ir problemų mes nesprendžiame tinkamiausių būdų. Antai Niderlanduose, jeigu pažvelgsime į konkretų pienų sektorių, susidarysime vaizdą, koks, kokia padėtis bus visoje Europos Sąjungoje. Daugelis ūkių nyksta, mažinami galvijų skaičiai. Štai kas mūsų laukia net, netolimoje ateityje į tai laukia visos Europos Sąjungos. Ūkių dydis Niderlanduose dvigubėja. Vis daugiau ir daugiau stambių ūkių. Nes smulkus ūkininkai tiesiog e, nebeišsilaiko. ir labai stipriai išnaudojami galvijai. Nors tarptautinė rinka ir auga, mes puikiai suvokime, kad pieno sektoriui situacija nėra pati linksmiausia, nes yra ir neigiamas poveikis, poveikis klimato kaitai. Maničiau, kad klausimą reikėtų apversti atvirkščiai ir pagalvoti, kas yra tie gamintojai, juk tai yra stambus ūkininkai ir ar mes esame pasiruošę juos remti. Dėkoju, ponas Karti. Ačiū pirmininkė, atsiprašau pono Niko, Nikolsono, nes aš neišgirdau, neišklausiau jo įžangos. Maniau, kad tai yra kritinė nuomonė, nes Europos parlamentas e, neįjamai vertina komisijos e, pranešimą. E, tai yra iškalbinga, nes sakoma, jog Europos pieno sektoriaus perspektyvos yra neblogos, nors spėliojama, kad bus kainos sviravimo. Kas tai yra tas tie dideli kainų sviravimai? Ar tiesiog bus kažkoks laiko tarpėlis, paskui jisai praeis, viskas nusistovės, bet kai kokios pasiekmes bus smulkiems ūkininkams. Nes mm, ar pieno rinkos stebėsenos agentūra galės siūsti kokių nors signalų komisijai prieš atsirandant tokiems kainų suramis. Aš manau, kad kažin ar tas įmanoma padaryti. Ir aš manau, kad reikia e, konkretesnių priemonių ir Nikolsono e, pranešimas turi pasiūlyti tokių priemonių, kurios apsaugotų mūsų kaimo bendruomenę ir taip pat apsaugotų mūsų pieno sektoriaus smulkius ir vidutinius gamintojus. Tos e, pasiūlytos priemonės turi e, apsaugoti mūsų tą modelį, kuris galioja mūsų šalyse, kaimuose, pieno sektoriuose. Ir tai bus labai svarbu. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas, ponas Vitame. Dėkoju, pirmininkė. Pritarčiau ponui Jarui, kuris teigia, kad pieno kvotos yra tarsi apsauga nuo rinkos sviravimo. 2008 metais buvo labai mažos pieno kainos ir mes neišvengėme tos kainos sviravimo, nepaisant tų kvotų veikiau svarstykime, kaip mes sektorių galėtume padaryti kompetentingesnį, konkurencingesnį. Taip pat turiu minėję ir įvairias žalinimo priemonės ir kitas priemonės. Taigi kalbėkime ne tik apie e, pieno kvotas, bet ir apie kitas priemonės. Dėkoju. kreipiuosi į komisijos atstovą, poną Kortai. Štai mes nagrinėjame svarbu ir netidėliotiną klausimą. Tiesa, kad klausimas yra sudėtingas, tačiau tikrovė yra paprasta. Sektorius susiduria su milžiniškomis problemomis, apie tai kalbėjo visi kalbėtojai, buvo užduoti klausimai, kurie taip pat paliečia ir platesnį kontekstą. Jeigu pono Nikolsono ataskaita ir yra svarba, svarbi, tai joje pabrėžiama, kad atsakymus turime rasti nedelsint, skubiai. Kitaip sakant, ar mūsų naujasis Europos komisijos komisaras atsakingas už žemės ūkį, esant tokiai sudėtingai situacijai, laikosi nuomonės, kad iš tiesų turime priemonių, kaip e, spręsti šį, šią sudėtingą situaciją. Taigi, jums buvo užduota nemažai klausimų ir jums skiriama 10 minučių, kad e, atsakytumėte, pakomentuotumėte. O po to žodį suteiksime ponui Nikolsonui, kuris užbaigs mūsų diskusijas. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą, taip pat ponė Nikolsonui, ačiū Jums už Jūsų parodytą susidomėjimą ir už komiteto susidomėjimą šią temą, kuri tikrai, kuria tikrai, tikrai labai svarbi. Jūsų Įklausų klausimą, ponė Andrė, veikiausiai negalėsiu atsakyti, nes neturėjau dar galimybės pasikalbėti e, išsamei apie tai su naujuoju komisaru. Manau, kad reiktų jam šiek tiek dar duoti laiko pa pamastyti, įsigilinti, nes sritis yra tikrai sudėtinga ir vyksta didžiulės diskusijos, todėl manau, kad reikėtų šiek tiek palūkėti, bet aš nebejoju, kad jis negrei, netrukus grįž prie to visų šių klausimų aptarimo su jumis. Ir taip pat noriu <clears throat> pasakyti, kad aš taip pat tikiuosi sėkmingai toliau svarstyti šios klausimus su ponu Nikolson ir komitetu per kitus kelis mėnesius. Ir dabar pabandysiu per man suteiktą laiką atsakyti klausimus pagal keturias skirtingas klausimų grupės. Aš tikiuosi, kad aš atsakysiu visiems į jų užduotus klausimus. Pieno sektoriaus, pieno paketo gyvendinimo ataskaita paskelbta birželio mėnesį, tai yra prieš keturis mėnesius. Ir ten buvo įvertintas pieno teisės aktų paketo įgyvendinimas pono Nikolsono e, siekis ir diskusijos atrodo apima daug daugiau, nueinama daug toliau. Ir tai, ką išgirdau šį rytą, buvo diskusijos, kurios neapsiribuoja tik šiuo pranešimu, kuriame, kuris yra mm, netoks svarbus ir mes kalbame daug plačiau nei vien tik reglamentavimo pagrindas, kuris buvo patvirtintas parlamentui pritarus. Ir pranešime, toje ataskaitoje, kurioje mes paskelbėme, kalbama apie sklandų perėjimą ir nusi... konstatuojame, kad sektoriaus veiksmai yra nuvilentis. E, kalbu apie tai, kaip valstybės pasinaudoja vairiamis priemonėmis, kad būtų, kad būtų galima atsisakyti kvotų sistemos ir tas gyvenimas buvo gana nesėkmingas. E, galime arklį privesti prie balos, tačiau negalime priversti jo gerti iš tos balos. Ir iš tikrųjų parlamento nariai teisė tai kelia įvairius klausimus ir tikisi atsakymą. Aš negaliu atsakyti visus klausimus, bet aš galiu jūs patikinti, kad toliau uh, kažkas keisis, tačiau aš nesu atsakingas už atskirų ūkių elgesį. Kas nutiko nuo birželio mėnesio, daug kas įvyko. Jau birželio mėnesį pastebėjome, kad palankios kainų tendencijos ir kai kurie nariai tai minėjo, yra tikrai palankios, niekada nebuvo tokios palankios, 40 centų už kilogramą. Tačiau tos pozityvios tendencijos pradėjo kisti dėl krizės, taip pat dėl to, kad e, kin, poreikis Kinijoje nukrito ir taip pat, kad visur ir kitose pasaulio dalise yra pro, pe, perprodukcija, produkcijos perteklius, kaip, kaip aiškiai tai akcentavo ponas Bovi. Ir tos aplinkybės išriškėjo po ataskos pranešimo ir po to, kai pradė, prasidėjo Rusijos embargo. Ir žinoma, tai labai smarkiai keičia padėtį. Ir komisija taip pat yra susirūpinusi ir visiškai pritarė tiems išsakytiems susirūpinimo balsams. Ką daryti? Manau, kad reikia apsišarvuoti, e, tikinti ir laukti sunkių mėnesių. Šiame sektoriuje aš to neneiksiu Džiaugiuosi, kad ponas Karti perskaitė ataskaitos ketvirto punkto pirmąjį sakinį. Aš tą, aš tą patį rengiausi padaryti. Tame sakinyje, kur ta, teigiama, kad rinkos situacija yra pozityvi ir vidutinės trunkmės laikotarpį tikimasi pozityvių, pozityvių tendencijų, tačiau tikėti, reikia tikėtis nestabilių kainų. Uh, ilgalaikės šios sektoriaus perspektyvos pasauliniu mastu išlieka geros. Tai ne komisijos nuomonė. Komisija remiasi studijoms ir apžvalgomis, kurios, kurias parengė kitos institucijos. Taigi e, yra konjunktūros aspektas, nuo ko nukentėjome jau 7-8 metais, ir Rusijos paskaltas embargo. Rusijos embargo, vėlgi konstatuoju faktus, paliečia daug, mažiau nei 3 procentus ES produkcijos. Mažiau nei 3 procentus. Tai, kaip sakiau anksčiau ir kiti tą patį sakė, nereikėtų to veiksnio pervertinti ir nereikėtų tos aplinkybės išnaudoti kaip priežasties teikti, kad viskas, kas vyksta pieno sektoriuje, yra Rusijos paskalbto embargo pasiekmė. Manau, kad taip nėra pažvelkime į kainas. Daugelis parlamento narių minėjo kainas. Nelabai mėgstu remtis dienraščių informaciją, mes remiamės valstybių narių e, atsiunčiamą informaciją ir, ir jie atskleidžia, kad kainos krenta visur. Uh, tačiau yra skirtumų. Didžiausią smūgį patyrė Baltijos valstybės ir ponia Kalnėtė apie tai kalbėjo. Padėtis Baltijos šalise yra tikrai sudėtinga. As, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje kainos nu, nukrito daugiau nei 20 procentų. Labai priartėjo prie intervencinių kainų lygio ir gali būti, kad intervenciniai priemonės turės bus pradėtos taikyti labai greitai ten. Tačiau Prancūzijoje, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį kainos buvo 4 procentais didesnis, Vokietijoje minus 2 procentais, e, Rumunija plus 1 procentų, Suomija 1,8 procento. Minus. Taigi aš ne, negaliu remdamas šiais faktais teikti, kad Europos pieno sektorius išgyvena krizę. Bet aš klausausi, aš girdžiu, kas sakoma. Tačiau faktai, kur, priešais mus yra daug e, lab, sudėtingesni ir tai susijęs su daugybė papildomų niuansų. Komisijos narys Čiološ e, taip pat e, davė kai kurių pažadų komitetui, ypač Baltijos valstybėms ir Suomijai. Ir tie klausimai dabar vis dar svarstomi komisijoje ir tai susijęs su biudžeto situacija, biudžeto padėtimi, prie kurio netrukus pereisiu. Kitas klausimas. Ar kvotų išnykimas reiškia, kad ES visiškai atsitraukia iš pieno sektoriaus ir palieka ūkininkus rinkos valiai? Ne, taip nėra. Mes ir toliau daug ką darome. Visų pirma, mokame tiesioginės išmokas maždaug 44 milijardų eurų dydžio per metus. Ne visos, ne visos tos išmokos skirtos e, pieno sektoriui, bet yra pajam, pajamų e, skatinimas, pa, pajamų palaikymui skirtos, skirtos išmokos. Tačiau taip, kurį laiką kainos buvo aukštas, bet reikia paminėti, kad tokia parama egzistuoja. Keletas narių kalbėjo apie kaimo plėtros fondus, yra konkrečios priemonės skirtos ypač kalnuotom teritorijom ir numatyta galimybė gauti priemoką iki 250 eurų už hektarą dydžio. Taigi, galime privesti arklį prie vandens, bet ar, ar jį priversime gerti, tą nuspręs valstybės narės. Ypač, kai kalbame apie ūkininkus, ūkininkaujančius sudėtingose teritorijose. Toliau, saugumo tinklas ir Galiausiai atsakydamas daug, daugeliu, į daugelį klausimų šią temą, noriu pasakyti, kad sakyčiau, kad egzistuoja visa grandinė, e, kuri skatina geresnės maisto tiekimo grandinės funkcionavimą. Kaip mes visi drauge ES galėtume užtikrinti geresnę E, maisto gamintojų, maisto produktų gamintojų situaciją, poziciją šioje maisto gamybos grandinėje. Ponas Nikolson apie tai kalbėjo pradžioje. Čia, žinoma, reikia daug ką nuveikti. Tai, žinoma, susiję su uh, E, bendros rinkos organizacija, kuri buvo sukurta su parlamento e, dalyvavimu, kur numatoma galimybė nesilaikyti konkurencijos taisyklių. Tai yra dar viena svarbi sritis e, kurią reikia išnaudoti ir mes aktyviai tuo klausimu dirbame komisiją. Nesažininga prekyba, žinoma, tokius atvejus, su tokiais atvejais reikia kovoti ir ES turėtų aktyviai padėti gamintojams tokiais atvejais. Mes esame sukūrę tokią sistemą, tačiau dėje didžiosios ūkininko organizacijos nenori dalyvauti joje. Nenori, kad išeitumėte iš šio posėdžio e, susidarę įspūdį, kad komisijai viskas atrodo puikiai ir kad ji nieko nedaro. Ne, mes suprantame problemas ir pripažįstame. Ir tai yra komisaro Hogano prioritetų sąrašo pagrindinis prioritetas. Ačiū uždėmės ir tikiuosi dar apie tai pasikalbėti su jumis. Merci, merci, Kortė, donc je... Ačiū, ponė Kortė. Dėkuoju, dabar žodį suteiksiu ponui Nikolsonui. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pristatydamas šį klausimą kalbėjau apie tai, kad esu atsidūręs tarsi tarp dviejų girnų ir išklausęs dabar visus šios pasisakymus. Manau, kad situacija yra galbūt netgi dar blogesnė, negu maniau iš pradžių. Nes e, visi šie pasisakymai mane įtikino, jog tikrai yra didelių problemų pieno sektoriuje Europos Sąjungoje šiuo metu. Ir aš nemanau, kad kas nors galėtų nepritarti šiai nuomonį. Tačiau be abejo, ne pirmą kartą e, tai nutinka. Ir tikrai nereikia manyti, kad kvotos yra panacėja nuo visų lygų ir tikrai jos neišgelbės pieno gamintojų ES, tai labai svarbu pripažinti. Tačiau, kalbant apie kvotų panaikinimą, reikia nepamiršti, kad toks sprendimas buvo priimtas, kai Malin Fisher Bowl buvo komisarė. Ir tas sprendimas buvo priimtas tuo metu, kai pieno sektorius buvo tikrai gana neblogoje padėtyje. Tad, kalbant apie susidariusią krizę, dabar susidariusią krizę, na, man atrodo, kad e, čia komisija taip pat turi tam tikrų problemų, nes nekarta buvo pateikta šiandieną pavyzdys apie tai, kad galima arklį privesti prie vandens, tačiau negalima priversti jo gerti. Tačiau galbūt komisija turėtų suprasti, kad tas vanduo, prie kurio vedate arklį, arkliui nepatinka. Ir Galbūt tiesiog reikėtų e, artimiau bendradarbiauti komisijai su mūsų komitetu ir tada galėtume pateikti daugiau pasiūlymų, kai būtų galima spręsti problemas ateityje. Na ir kalbant apie tą e, skubių atvejų rezervą, kurį numatė E, ankstesnė komisija, man tai nebuvo primtina ir šis komitetas tikrai e, kovojo prieš tai, nes tai reiškia, kad mes nebeturime jokių papildomų lėšų tais atvejais, jeigu iškyla didelių rimtų sunkumų. Ir tai yra viena iš pagrindinių problemų, kuri kelia nerimą. Tai tikrai klausiausi e, kolegų ir Jie kalbėjo apie tas problemas, tačiau dėja trūksta sprendimų, ką konkretaus būtų galima padaryti šiuo atveju. Ir vis dėlto, man atrodo, kad jeigu jau komisija renka e, kažkokius papildomus mokesčius, tai e, bent jau e, vėl reikėtų tas surinktas lėšas investuoti į pieno sektorių ir leisti pieno sektorių pasinaudoti tomis lėšomis. Ir Panas Gasteris taip pat e, kalbėjo apie vadinamąjį mm, švelnų perėjimą. E, tai, tai buvo minima ir komisarės postė e, esant Marin Fisher Bowl, tačiau dėja kažkokių realių veiksmų nebuvo imtasi, reikėtų pažiūrėti, kaip būtų galima palengvinti tuos procesus. Na ir taip, labai svarbu kalbėti apie tas tarptautinės didelės kompanijas, didelius prekybos tinklus. Ir kai nuėjęs į prekybos centrą, pamatau, kokios yra pieno kainos ir kokios yra uh, vandens kainos ir kaip matau, kai jos beveik nesiskiria, man tiesiog kyla natūralus klausimas, ar vandens e, kaina tikrai gali būti tokia pat kaip pieno, juk į pieno gamybą reikia įdėti daug daugiau pastangų. Uh, Man atrodo, tai yra puikia iliustracija rodanti, kokia sudėtinga padėti šioje srityje. Na ir gindamas pana Dorfmundą bei gamintojus esančius kalnuotose vietovėse bei nepalankiose ūkininkavimų vietovėse, na taip jie susiduria su skirtingomis problemomis. Nemažai žmonių teigia, kad būtų galima šią problemą išspręsti, jeigu būtų perskirstytos antrojo e, ramšio lėšos, tačiau nemanau, kad tai yra e, tinkamas sprendimas siekiant išlaikyti ūkius gyvybingus tokiuose teritorijose. Net nebejoju, kad ši problema išliks aktuali ir ateityje. Na, o šiuo metu galiu pasakyti tik vieną dalyką. Tai noriu pasakyti ir komisijai. Nesakykite man, ko aš negaliu daryti. Geriau pasakykite man, ką aš turėčiau padaryti ir tada jų pabandykime suremti pečius, padirbėti kartu ir išspręsti visus sunkumus. Dėkuoju ponui Nikolsonui už pranešimą, už tas išvadas nes e, pranešimo pristatymas vyks e, sausio 21 dieną, todėl darbas tęsis. Neturime praleisti progos sutelkę, susitelkę padirbėti, nes tema labai svarbi. Mes kalbame apie būsimą žemės ūkio gamybos modelį. Labai noriu Jums padėkoti už diskusijas. Ačiū komisijai už atsakymus. Ir dabar posėdį baigsime. Ponas Sikievskis e, sugrįši mūsų posėdėje po pietų 15 val. ir klausysime Franco Fischlerio pranešimo dėl pasaulinės parodos Milane. O koordinatorių posėdis vyks